tą informaciją. Spalio 24-osios plenarnės sesijos protokolai ir visi dokumentai yra pateikti, ar kas nors prieštarautų dėl jų patvirtinimo, tvirtiname protokolus. Dabar pranešimai. Vokietijos federacijos.